Pasamos a las explicaciones de voto sobre el informe. Pereiname prie balsavimo paaiškinimų. Vortman Kol pranešimas. Biudžeto priežiūrio. Pane Manesku, vieną minutę. Pone pirmininkė, balsavau už šešių dokumentų rinkinį dėl ekonomikos valdymo, nes Esame labai sudėtingame laikotarpyje, šios priemonės yra labai svarbus žingsnis siekiant konsoliduoti makroekonominę stebėsną ir finansinę discipliną, kad pasiektume savo tikslų, tai yra didinti konkurencingumą, propaguoti darbo vietų kūrimą, konsoliduoti finansinį stabilumą ar gerinti viešosius finansus. Turime būti atsidavę daug daugiau sukaupta patirtis per pastarosius e, ekonominės ir pinigų sąjungos dešimt metų parodė, jog reikia sustiprinti finansų ir ekonominį valdymą, traukiant e, valstybinį lygmenį ir kur kas didesnį ES lygmens stebėseną. Todėl reikalingi būtini minimalūs standartai biudžetams ir E, turi būti nustatyta veiksminga biudžeto procedūra, nes biudžetai turi būti pagristi realiomis nuostatomis, užtikrinant nacionalinių sistemų tvarumą. Ačiū. Toliau ponas Mastela. Vieną minutę. Pono Mastelos nėra salėje. Ponas Baldasarė, vieną minutę. Pono Baldasario nėra salėje, ponas Šusta. Ačiū, pirmininkė. Balsavau už, nepaisant to, ką, kaip buvo nusteikusi balsuoti mūsų mano frakcija. Man atrodo, kad, kad e, ši krizė yra labai rimta ir svarbiausia, kad Europa imtųsi greitų veiksmų, reaguotų į europiečių reikalavimus kažką daryti. Manau, kad paketas nėra pakankamas, tačiau yra būtinas. Turime ir toliau eiti šiuo keliu, stiprinti savo priemonės, užtikrinant augumą, kontroliuoti biudžetus ir reikia daugiau taisyklių, kad galėtume valdyti e, ekonominį vystimąsi. Manau, kad rytoj visi Europos Sąjunga žiūrės, žvelgdami, norėdami sužinoti, ką padarė demokratiškiausios institucijos. Dar daug reikia padaryti, tačiau e, ši galimybė yra gera, po ilgų diskusijų metų metus mums nepavykdavo greitai imtis veiksmų, stengiantis išbristi iš tos rimtos krizės. Ačiū, ponė Susta, toliau ponė Matera, vieną minutę. Ponios Materos nėra salėje. Ponas Jaras, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. E, viename Vokietijos laikraščiai buvo paskaltas straipsnis pavadinimu, kad didėja euro kontrolė. Na, aš balsavau už šį pranešimą dėl biudžeto būklės priežiūros, dėl e, pervišinio biudžeto deficito, dėl sankcijų mechanizmų, dėl disbalansų naikinamo mechanizmų Visa tai yra labai svarbus žingsniai tinkama linkme. Galime pasakyti, kad parlamentas kartu su komisija parengė kelią eurozonos stabilizavimui. Dabar, ko trūksta, tai pačių valstybių narių įnašo aktyvios pagalbos, todėl aš siūlau joms dirbti vieningai, prisidėti prie mūsų pastangų. Ačiū. Muchas gracias. Labai ačiū, ponė Jarai. Toliau ponė Mateira. Ačiū ponė pirmininkė. Pastarųjų metų patirtis, kai mes išgyvename labai sudėtingą situaciją kai kuriuose eurozonos valstybėse, parodė, kad ES reikia efektyvesnio ekonomikos valdymo. Jis turi būti pagristas derama bendrijos masto stebėsena, kuri turėtų būti kur kas tvirtesnė negu būdavo iki šiol. Ir turėtume geriau kontroliuoti nacionalinę ekonomikos politiką, kad būtų pasiekta tokia padėtis, kai e, valstybės finansai bus tvaresni ir subalansuotesni. Tai leistų sukurti daugiau darbo vietų ir užimtumo ir ekonomikos augimą. Ir e, labai svarbu, kad mes prieimėme šį šešių paketų teisės aktą, kur, šešių teisės aktų paketą, kuris leis uh, iškirsti kelią problemams, kurios kelia grėsmę mūsų ekonomikai jau kurį laiką. Ačiū, ponė Matera. Toliau panas Udžijas. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už visą šešių, pak, šešių dokumentų paketą, įskaitant e, ir šį, nes mano nuomonė tai yra labai svarbus žingsnis link Europos masto valdysenos. Turime apsimti mums tenkančią atsakomybę ir užtikrinti, kad galime biudžetą kontroliuoti, galime stebėti, kaip e, vyriausybės, e, kur vyriausybės daro klaidas nes kitaip iš, atsiranda nepasitikėjimas visa Europa. Dabar ES tenka pareiga tarnauti piliečiams ir užtikrinti, kad e, visoje sąjungoje bus stabilumas ir geras valdymas ir bus parengama dirba ekonomikos augimui. Nes be ekonomikos augimo piliečiai neturės ateities, naujos kartos neturės ateities. Ačiū poniaudžijas. Toliau ponas Jekolino. Ačiū ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį dokumentą ir už kitus e, šešeto paketo dokumentus. Esu įsitikinęs, kad dabartinės krizės aplinkybėmis parlamentas ir kitos institucijos yra atsakingos būti stiprios ir kad pasirenktų ateities veiksmams, turime užtikrinti gerą ekonomikos valdymą ir Europos institucijų tvarumą bei ilgalaikiškumą turime suprasti, kad skirtingų valstybių narių biudžeto politika turi būti vykdoma koordinuotai. Mes e, tikimės, kad atskiros valstybės narės imsis konkrečių priemonių, kad įgyvendintų šį e, dokumentą. Taip pat turime stengtis, kad e, būtų sustiprintas užimtumas ir konkurencinė gale ir kad padėtume neturtingiausiems ir iš visuomis e, išstumtiesiems nariams. Ačiū. Toliau vieną minutę poniai Ek. No está. Muy bien. Tiene la palabra por un minuto el señor Caronna. Signor Presidente, noi stiamo vivendo un passaggio decisivo per il futuro. Pone pirmininkė, mes e, išgyvename lemiamą e, laikotarpį euro ateičiai ir visos ES projekto ateičiai. Galvodami apie tai, turėtume nebūti trumparegiai ir užtikrinti, kad būtų derama biudžeto drausmė visų valstybių narių apskaitoje. Mes visi to norime, norime vengti praeities klaidų. Ir jeigu mes nesukursime protingos investicijų programą, politikos, kuri padėtų uh, ekonomikai atsigauti, ekonomikos augimo negalėsime išvysti. Tokiu požiūriu e, atveju vienintelis galimas padarinys bus tas, kad skurdžiausi visuomenės nariai turės mokėti didžiausius mokesčius. Todėl mes, socialdemokratai, balsame prieš šį dokumentą, nes manome, kad jis veda į, grės, į drausmę be ekonomikos augimo. Manome, kad tai būtų labai didelė klaida. Toliau, ponė Harkin, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar daugelis iš mūsų matėme YouTube videoklipą, kuris rodo, kaip vienas e, vertybinių poterių prekiautojas rodo, kaip ES žlunga, kaip visų žmonių lūkesčiai žlunga. Tai akivaizdžiai parodė, kad pasaulį valdo Golden Sachs, o ne vyriausybės. Rinka valdo pasaulį. Uh, Viena iš priežasčių, kodėl aš balsavau už šį pranešimą, yra pasakyti garsiai, kad taip nėra. Ne rinkos nulėmė mūsų ateitį, o civilizuoto pasaulio taisyklės reguliuojančios ekonomikos valdymą. Aš atsisakau, kad Europos piliečiai ir Airijos piliečiai atiduotų galę rinkoms ir pasiduotų tokių pranašų valiai. Taip, mes patekome į nestabilę ir blogai e, suformuota e, valiutos sąjunga, bet aš esu tikra, kad praeities klaidos nedarys įtakos ateities rezultatams. Pranešimas užkerta kelią ateities krizėms, neišsprendžia dabartinių problemų, bet jeigu mes e, tikėsime eurų, kuris dabar e, vos išgyvena, jis išgyvens. Ir šis pranešimas yra tarsi degonies kaukė. Tai yra ne vaistas, bet jis suteikia vilties. Karins. Ačiū, ponė Harkin. Toliau ponas Karinč. Paldies priekšsėdėtojai. Mes labai žinome. Ačiū pirmininkė. Visi puikiai žinome, kad e, Europoje prasidėjo finansų audra, pasitikėjimo krizė. Ir priežastis, kodėl finansų rinkos nepasitikė valstybės narimis, yra ta, kad jos netiki, jog valstybės nariai sugebės gražinti skolas, kurios jau pasiimtos. Šiandien šešių e, dokumentų paketas užtikrinantis finansų priežiūrą ir kurį mes visi kartu rengėme ir patvirtinome, yra vienas iš svarbiausių žingsnių į priekį, sustabdant šią audrą ir atkuriant pasitikėjimą rink, finansinėmis rinkomis e, mūsų ekonomikose ir mūsų vyriausybėse, e, mūsų žmonių klėstėjimo labui. Bet, mėlėjai kolegos, supraskime, kad tai leis išvengti ateities problemų, bet dar reikia labai daug ką padaryti ir ypač Europos komisijai e, reikia pateikti kur kas daugiau aiškesnių planų dėl to, kaip e, galėtume bristi iš dabar mus legiančių problemų, ne tik rytoj. Ponas Švabas, vieną minutę. Pirmininkė, kolegos. Man atrodo, kad strategijos. Mums reikia strategijos, kuri sustiprintų Europą išpenant iš, krizos, iš krizės, kad ji vėliau būtų stipresnė negu pradžioje. Laikas parodys, ar šių šešių paketų, e, dokumentų paketas e, suteiks mums tuos e, pagrindus stebėsnai, kurių mums reikia. Kompromisas dėl prevencinės e, stabilumo ir paketo dalies reiškia, kad taryba turės laukti komisijos rekomendacijos ir po to balsuoti kvalifikuotą balsų daugumą dėl valstybių narių biudžetų. Jeigu to nebus galima padaryti per vieną mėnesį, komisija galės teikti savo pasiūlymą dar kartą ir tuomet užteks paprastos daugumos taryboje. Man atrodo, kad toks reglamentas yra tinkamas žingsnis, tačiau dar pažiūrėsime, ar valstybės narės yra pasirengusios e, naudotis, e, ne, žaisti pagal šias taisyklės, ar jos nebandys tų taisyklių apeiti. Žinoma, ir parlamentas turi daryti viską, siekdamas, kad būtų taikomas bendrijos metodas. Ačiū ponia Švabai. Toliau ponas Mešaros. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. <clears throat> Ekonominės politikos harmonizavimas reiškia didesnį patikimumą. Tai būtų ilgalaikis atsakymas į krizės keliamus iššūkius. Pirmą kartą siūloma imtis uh, riziką ribončių priemonių makroekonominių lygių. E, pagaliau yra pripažįstama, kad pusiausvyrą svarbu užtikrinti ir tarptautinių lygmenių, ir nacionalinių lygmenių. Aš balsavau už ES integraciją, nes tai užtikrina geresnę konvergenciją, tai užtikrina tvirtą pinigų sąjungą, tai leis turėti tvirtą valiutos rinką ir tai leis geriau užkirsti kelią krizėms. Mūsų piliečiams visą tai yra labai svarbu. Ačiū, kad prisijung... kolegoms prisijungusiems prie šio siūlymo. Dėkoju taip pat pirmininkausiai Lenkijai, pirmininkausiai Lenkijai ir pirmininkausiai Vengrijai. Ačiū. Ačiū, toliau. Ačiū, ponas Hananas. Nuo finansų krizės pradžios ES tik tai daugiau leido pinigų, skūrė didesnę skolą, išnaudojo išdus ir kur dabar ieškoma lėšų? Finansinių sandorių mokestis. Sekundai pamirškime idėją, kad galime įvesti tokį mokestį izoliuotai Europoje. Pamirškime, kad bankininkai užkraus e, tos kaštus vartotojams. Tačiau paklauskime, kur vyksta tie sandoriai. Londone ir vėlgi už viską turės mokėti e, Britanija, kad paremtų valiutą, prie kurios mes nenorime prisijungti. Tai yra pači praščiausia mūsų susisėjimo su Europos sąjunga istorija, kaip ir bendroji žuvinkystės politika. Ir tokios neribotos ambicijos, kad e, lyderiai nori, kad žmonės vėl ir vėl mokėtų. Bus dar daug bus Cezarių, kaip rašė Šekspyras. Britanija yra geroje būklėje ir nenorės už tai, kad turime savo nosis. Atsiprašau, kad turėjau nutraukti Šekspyrą, bet, na, laikas yra laikas. Toliau ponas Kelis. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu šiandien tik vieną kartą. <laughs> Malonu buvo pritarti e, šiam paketui ir e, manau, kad vyriausybės ir Opozicijos partijos stengiasi dažnai išsisukti, o žmonės reaguoja natūrą. Ir norėdami, kad nemokėk, sakydami, kad nemokėk šiandien, jeigu gali tai padaryti rytoj. Labai gerai, kad pradedame e, spręsti esmas problemas ir valdyti situaciją, kaip sakė kolegė Harkin, politikai turėtų kontroliuoti, o ne rinkos ar agentūros. Aš tikiuosi, kad tai yra šeši žingsniai tinkama linkme, kad galėtume prisimti daugiau atsakomybės ateityje. Ačiū. Ačiū, pane Keli. Toliau viena minutė ponui Silvestris. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat pritariau šiam šešių teisės aktų paketui, nes mes manome, kad reikia žengti tą linkmę, kuri pagerintų valdyseną. Šiandien mes gyvename lemiamą laikotarpių, kliūčių daug ir turime padaryti viską, kad situacija keistusi. Tarybos pirmininkas ponas Van Rompoj buvo čia. Jis E, taip pat sakė, kad svarbu, kad nereikėtų kalbėti, kad dabar daugiau kalbama apie Eurolendą negu Eurozoną. Manau, kad klausimas buvo nagrinimas tikrai iš esmės. Norėčiau priminti štai, kad pirmininkas Baroso, kurio pasakymą įvertinau šiandien, e, parodė, kad ryšto esama, jis labai aiškiai sureagavo į esamą padėtį. Ir aš manau, kad Europos sąjunga elgėsi iki šiol pakankamai išdidžiai, įskaitant Europos parlamentą. Ir dabar atėjo laikas prisimti mums tenkančią atsakomybę. Aš manau, kad geresnė ekonominė valdysena yra nukreipta būtent šią linkmę. Manau, kad laikas prisimti atsakomybę ir neturime e, leisti viešpatauti rinkos spekuliantams. Ačiū, ačiū ponui Silvestrį, sako pirmininkas, prie ponios Guliar pranešimo pereiname. E, ponas Baltazarį, kalbės minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Vykstanti krizė rodo, kad augimų stabilumo paktas neveikia taip, kaip turėtų. E, keletas valstybių narių patiria didžiulių problemų, biudžeto problemų dėl skolos. Tas problemas privalu skubiai spręsti, tačiau tuo pat metu svarbu, kad jos būtų sprendžiamos tvariai ir mąstant apie ateitį. Būtent dėl to aš balsavau už mūsų kolegės Silvigulę pranešimą nes aš pritariu jos požiūriui, ypač kai matome, jog buvo e, pateikti suklastoti statistiniai duomenys ar klaidinantis duomenys ir tą padarė valstybės narės. Tačiau tolesnės pastangos turi būti kreipiamos teisinga linkme, o būtent kol kas ekonominė integracija ES yra nepakankama. Reikėtų imtis atgrasos priemonių. Svarbu susijęti atskiras ekonominės politikas užtikrinti tinkamą priežiūrą, kurią vykdytų Europos komisija ir teikiant pagalbą tam, kam to reikia. Ačiū ponui Baltasarį, sako pirmininkas, dabar žodis poniai Angelylį. Minutė, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. E, Pone pirmininkė, priimdamas šešių teisės aktų paketą, Europos parlamentas galiausiai patvirtino konkrečią strategiją skirtą kovoti su krize. Buvo kalbama apie stabilumą, apie skaidrumą, apie e, taupimą, apie biudžeto priemonės ir skolos mažinimo. Tačiau, kaip sakė ponas Junkeris ir kaip tą šiandien pakartojo ponas Baroso, taip pat reikia investuoti į darbo vietų kūrimą ir vystimasi. Jaunimas daug lūkesčių turi mūsų atžvilgių. Šiandien buvo pateikta drasi strategija. Tai yra svarbus žingsnis. Svarbu, kad būtų teigiami siūlymai dėl euroobligacijų. Jis taip pat, komisijos pirmininkas pasiūlė e, apmokestinti finansinius sandėrius, iš kur turėtų būti gauta 56 milijonai eurų pajamų. Ir aš manyčiau, kad iš tikrųjų už krizę turi mokėti ne tik piliečiai, bet ir ją sukėlė bankai. Ačiū ponė Lingelyli, kolega Zemke, minutė. Dziękować. E, to rozporządzenie jest nie tylko ważne. Norėčiau padėkoti Jums už tai, nes šis reglamentas yra svarbus ne tik eurozonai, bet ir visai Europos Sąjungai. Manau, kad svarbiausia problema yra ta, kad e, nuolat e, reiškiamas didelis susidomėjimas tvirtomis palūkanų normomis, kad būtų daromas spaudimas valstybėms narėms, kurios nedaro jokios pažangos, konsoliduodama savo biudžetus. Šiuo atveju tolerancija sukelia didelę grėsmę, iš kurios išeiti būna labai sunku ir kuri labai brangiai kainuoja. Europos parlamentas priėmė teisės aktą, kuris yra tik pirmasis žingsnis, tik gera pradžia. Bet aš noriu labai tvirtai pabrėžti, kad tai yra tik pradžia. Ir tolesnis ryštas bei nuoseklus veiksmai bus reikalingi taip pat kaip ir tvirta, ryštinga vykdomosios valdžios politika. Ačiū. Pana Žės, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegą e, Silvi Gular, kuris e, ryžosi parengti pranešimą šiuo sudėtingu klausimu. Mm, kalbant apie pereimą prie Europos ekonomikos valdyseną. Europos parlamentas šiandieną išgirdo labai daug e, pareiškimų, e, kurie dėja susijęs su tuo, kad reikia imtis konkrečių veiksmų. Ta ir norėčiau paraginti padaryti komisijos pirmininką Barosu. Na, dėl principų visi kaip ir sutarė Ir šiandieną buvo, prisimenu, balsuota dėl labai daug dalykų, dėl principinių dalykų, bet, bet kyla klausimų, kaip e, visa tai bus įgyvendinta praktikoje. Ačiū. Toliau, ponas Harkin, ponė Harking. Ačiū pirmininkė, aš pritariu e, Silvijo Gular pranešimui, taip pat ir kitiems pranešimams susijusiams su ši, šešių direktyvų paketu. Na, Man atrodo, kad šį rytą pirmininkas Barosų e, pateikė labai daug informacijos ir dabar galime tikėtis, kad iš tiesų ateitis bus šviesi, bet e, tam tikslui pasiekti reikia imtis e, veiksmų. Labai džiaugiuosi, kad atsižvelgta į sutarties devintąjį straipsnį, kur kalbama apie tai, kad e, reikalinga užtikrinti socialinę sąnglaudą ir kovoti su socialinė atskirtimi. Europos parlamentas turi padaryti viską, kad visi užspriežti tikslai būtų įgyveninti. Džiaugiuosi ir lankstumu šiuose pranešimuose kur kalbama apie tai, kad Europos taryba galės panaikinti sankcijas pritaikytas valstybei nariai atsižvelgiant į komisijos pateiktą pasiūlymą, gavus atitinkamą valstybėms narėms prašymą. Tai yra labai svarbus dalykas ir šiuo atveju norėčiau įvardinti savo paramą. Ačiū. Toliau ponas Hanin, prašoma. Ačiū pirmininkė. Šį rytą diskusijų metu pirmin, komisijos pirmininkas pasakė, kad e, padidins darbuotojų skaičių vairiose agentūrose iki 20 metų. Kodėl nesako, kad darbuotojų skaičių būtų galima padidinti nuo 67 iki 100 procentų? Nes man atrodo, kad apskritai e, bandymai padidinti darbuotojų skaičių netitinka realybės. Aš prisimenu, kad e, vasarą buvo netgi pasirodę straipsnių apie tai, ką pasakė Europos Sąjungos ir komisijos vadovai. Na, aišku, visi galime klysti. Jautinė karalystė nėra Europos eurozonos narė, tačiau mes neturėtumėm spręsti e, patys eurozono šalių problemų. Mes sakome, kad turime savų problemų ir neturime spręsti mm, kitų šalių problemų. Taigi tiek būtų. Ačiū. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponia Pietikainen vieną minutę. Arvoisa puhemies, ensinnäkin Olen erittäin iloinen. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti e, komisijos pirmininko kalbą. Jis parodė, kad yra ryštingai nusiteikęs ir kalbėjo apie priemonės, kurios reikalingos e, stabilizuoti e, finansų rinkas. Taip pat labai malonu, kad Europos parlamentas pritarė tam šešių priemonių paketui. Būtent šio paketų priemonių dėka mes galėsime imtis, imtis konkrečių e, veiksmų, užtikrinant e, didesnį skaidrumą, atskaitomybę ir priežiūrą bei ekonominį koordinavimą. Komisijos pirmininkas šiandien pareiškia, kad šių priemonių nepakaks E, reikės patvirtinti ir papildomas priemonės ateityje, kad būtų galima stabilizuoti finansų rinkas. Dėkoju. Dabar Hagelund pranešimas. Ponas De Angelilis. Grazie, prezidente. L'esperienza di... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pastarųjų metų patirtis parodė, kad mes, mums reikia gerų teisės aktų, kurie reglamentuotų finansinę politiką ir taip pat turime siekti įtikinamos valdysenos. Baudų įvedimas galėtų turėti atgrasimo poveikį, tačiau tik tai tada, jeigu tas, ta baudų sistema bus tinkamai vykdoma. Manau, kad Europa turėtų kalbėti ne tik apie taupimo planus, e, kovodama su krize, ji turėtų gražinti tvarką. Taip pat reikia daug nuveikti užimtumo politikos srityje. Todėl aš susilaikiau balsuodamas dėl šio pranešimo. Dėkoju. Dėkoju toliau ponas Antonijotsi. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiuo reglamentu mes Mes e, kaip Europos parlamentas gauname naujus įgaliojimus, e, e, kurie jau įtvirtinti Lisabono sutartyje. Pasiūlymai dėl geresnės ekonominės valdysenos yra labai svarbus ir jie yra svarbus, ypač svarbus eurozonoje. Todėl čia reikia solidžių teisės aktų. Visi, mes visi žinome, kokiu privalumu jie turės. Todėl aš balsavau už šį paketą. Mes turime prisimti savo atsakomybės ir šis priemonių pas, paketas iš tiesų pagerins situaciją. Aišku, mes spręsdami fiskalinės ir makroekonominės politikos klausimus turėtume laikytis prevencinės politikos. Todėl yra labai svarbu, kad Europos parlamentas e, priežiūros vaidmenį atliktų. Dėkoju. Toliau ponas Udžijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimu ir aš balsavau už jį ir kaip ir už visą priemonių paketą. Šis pranešimas numato įvairias sankcijas E, net ir makroekonomikos srityje. Tačiau tos sankcijos bus taikomos tik tai tada, jeigu valstybės narės ne, ne, nesims um, e, taisomųjų priemonių. Aišku, čia yra Taip pat turėtų būti kažkokios veiksmų laisvės, nes negalima taikyti priemonės, kurios nieko neduotų. Tikiuosi, kad šis dokumentų paketas bus tolim pagrindas e, tolimesniai valstybių narių sanglaudai ir ekonomikos augimui, nes be šių priemonių mes negalėsime pasiekti tų tikslų, kuriuos norime pasiekti. Dėkoju. Toliau ponas Morfi. Dėkoju pirmininkė. Europos parlamentas ką tik tai pritarė šešių e, priemonių paketą. Yra numatyta priežiūros programa ir pagal e, šią programą Europos komisija turės atrodytų prižiūrėti visą Europos Sąjungą ir žiūrėti, ką daro Europos Sąjungos valstybės na, ir suskirstis e, valstybės į tam tikras kategorijas. Atrodytų, kad e, dirbantis žmonės e, turės sumokėti už tų priemonių įgyvendinimą. Ir aš norėčiau pamatyti, kokias pasakmes sukels visos šios priemonės. Pažiūrėkite, kas vyksta Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Airijoje. Visos tos griežtos politikos nepasiteisino ir nepasiteisins ateityje. Ačiū ponui, ponui Murphy, dabar ponas Harkin. Pone Harkin. Dėkoju pirmininkė, aš pritariau Karlo Haglundo pranešimui. Mes per dešimt metų pamatėme, kad reikia tobulinti ekonominę valdyseną, atsižvelgiant į bendras taisyklės, principus, užtikrinant griežtesnį priežiūrą. Tačiau to nepakanka. Galbūt ateityje mes turėsime euro obligacijas. Tai galbūt padės ES ateityje. Šiandieną man kyla tokie dvilypiai jausmai. Kai kurios priemonės, mano manimu, yra nevertos dėmesio, todėl kad jos nepadės įspręsti šiandienos ekonominės krizės problemų. Be to, piliečiai tikisi, kad mūsų pateikti e, pasiūlymai e, galės ištaisyti tą subirėjusią ekonominę sistemą. Ačiū dabar žodis ponui Baten. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie šešių priemonių paketą, ES priverčia valstybės narės laikytis tam tikrų taisyklių. Ir e, tokiu būdu e, kontroliuoti visuomenės e, finansus. Tokia istorija kažkada buvo ir Junktinėje karalystėje, kai karalius nusprendė viską kontroliuoti 1642 metais. Na ir Dabar atrodo, kad mūsų vyriausybei tektų pritarti tam, kad ES kontroliuos jos finansus. Jeigu taip atsitiks, tada mes negalėsime sakyti, kad mūsų šalis yra nepriklausoma demokratinė šalis. Mes manome, kad reikia apginti parlamentaro teisės ir mūsų šalies autonomiškumą. Ačiū, jėsta. Bien, pasamos ahora al informe de la señora Ferreira. Dabar pereikime prie Ferreiros pranešimo. Dvi minutės suteiksime EPP frakcijos vardu kalbėsinčiam ponui Dorfmanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už Ferreirą pranešimą, kaip ir už visą priemonių paketą. Norėčiau pasinaudoti galimybę nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą e, visus praėjusius metus ir pasveikinti ją su balsavimo rezultatu. Esu įsitikinęs, kad Ferreros pranešimas ir su juo susijusi e, makroekonominė priežiūra yra naujas žingsnis į priekį. Stabilumo ir augimo pakto kontekste mes nieko nepadarėme išskyrus e, tam tikrų priemonių sugriežtinimą. Tai yra, mes nieko naujo neįvedėme. Ir Jeigu mes norėtume užtikrinti didesnį ekonominį augimą, tuomet reikėtų užduoti, užduoti savo klausimą, e, kodėl tos valstybės, kurios nesilaikė augimo ir stabilumo pakto, ne, nepasiekė to ekonominio augimo, kodėl juose neaugo ta ekonomika. Aš manau, kad reikia išanalizuoti tų valstybių ekonominių rezultatų analizę ir taip įvertinsime, kodėl taip įvyko. Ferreros pranešime buvo įvesta tikrų, realių naujovių. Mes turime savo padėti ateityje pakankamai anksti suvokti ir atpažinti, e, kad vienose ar kitose valstybėse narėse kažkas vyksta ne taip. Jeigu mes e, savo laiku, jeigu pakankamai iš anksto apie tai mąstysime, e, jeigu apie tai būtume pamastę ir anksčiau, tuomet tokios valstybės kaip Ispanija, Portugalija, Airija būtų išvengusios problemų. Aš Tikiuosi, kad ši priemonė bus komisijos e, e, panaudota tikrai veiksmingai ir taip mes pasieksime tikslą, e, tai yra pagerinsime mūsų piliečių gyvenimą ir paskatinsime ES veikti tikrai veiksmingiau ir efektyviau. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas ponui De, Angel, De Angelis. Grazie, Ačiū, ponė pirmininkė stabilumo ir augimo paktas ir jo vykdymas yra labai svarbus, e, siejant jį su tam tikrų strateginių e, ekonominės valdysinos strategijų vykdymu. Tai reiškia, jog mes visuomet turime būti pasirengę pokyčiams Mums reikia nuolatinių priežiūros mechanizmų ir rinkos reguliavimo priemonių. Be abejo, socialinis teisingumas taip pat šiame kontekste yra labai svarbus. Ferreros pranešime tai neakcentuojama, nors aš balsavau už jį, tačiau likusi šio paketo dalis man kelia problemų, kadangi čia, čia labiausiai akcentuojamas taupimas, o tai tikrai neprisideda prie ekonominio augimo. Europa bus perspektyvi, jeigu mes griežtą e, biudžeto valdymą e, siesime su socialiniu teisingumu. Ačiū ponui Angelis, dabar ponas Muskardinį. E Ačiū pasaulio ekonomikos padėtis, e, e, dėl jos e, labai pasunkėjo gyvenimas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra labai svarbios visai Europos ekonominiai struktūrai. Ir nors šios priemonės yra tikrai prasmingos, tačiau mums reikia suteikti šioms mažoms ir vidutinėms įmonėms vilčių, kad jos galės atsitiesti. Mums reikės ieškoti sprendimo kuriuo Europa artimiausių metų, trijų metų eigoje papildoma, papildomas parama galės teikti tokioms įmonėms bent 30 tūkstančių eurų per metus. Taip pat turime padėti jauniems žmonėms išsimokėti savo kreditus, kaip jau sakyta. Nedarbas, pastaruoju metu e, yra pasiekęs tikrai labai skausmingą lygį ir ekonomikos stabilumai kelia didelį e, pavojų. Mes, parlamentas ir kitos institucijos turime tikrai pagalvoti, ką reikėtų daryti. Dėkoju. Reglamentas, dėl kurio balsavome, bus tikrai naujas žingsnis atsižvelgiant į prieš tai buvusią situaciją, bus e, sugriežtinta kontrolė. Ir mes tokiu būdu stengsimės e, sukurti didesnį perviršinį makroekonominį balansą Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės, tokios kaip Graikija, kur, iš dalies ir Italija, turi didelių problemų, tačiau yra ir tokių valstybių, kaip, pavyzdžiui, Vokietija ir kitos valstybės narės, kurios savo viduje per, per nelik mažai vartoja. Siekiant balanso ir e, remiantis e, tokio e, tikrai perspektyvią Europos Sąjungai, perspektyvę koncepciją, tuomet visa Europa, visa jos ekonomika ateityje auks sklandžiai ir tolygiai. Dėkui. Dėkoju toliau, ponas Korono. Dėkoju. Aš norėčiau pagirti kolegės Ferrera darbą. O dėl visų šešių teisės aktų ir dėl ekonominės valdysenos mes Deja, iš visų šitų teisės aktų mes galime pritarti tik būtent šiai daliai, dėl kurios pranešimą rengė kolegė Ferrera. Ir yra labai svarbu stiprinti e, parlamento vaidmenį, kalbant apie deleguotosius teisės aktus. Mes negalime pakeisti bendro e, šio paketo balanso, tačiau e, būtent šis pranešimas žengia tinkamą linkme ir užtikrina, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių ir pagrindinių principų. Mes manome, kad jeigu mes tik taupysime, nepasieksime gerų rezultatų. Tačiau būtent šis pranešimas yra teigiamas elementas visame šiame pakete. Dėkoju, toliau ponas Mesaros. Ačiū pirmininkė. 2010 metais komisija pateikė teisėkuros pasiūlymą, kurio tikslas yra sustiprinti ekonominę valdyseną eurozonoje. E, buvo pateiktas šešių priemonių projektas, e, kuris yra susijęs su mm, augimo ir stabilumo paketu. Be to yra pateiktos priemonės skirtos ir disbalanso prevencijai bei naikinimui. Komisijos pateiktame pasiūlyme buvo trys naujovės. Visų pirma, rizikos rodikliai, kuriais vadovaujantis turėtų būti nustatomas tas e, disbalansas, taip pat e, valstybės narės turėtų reguliariai pateikti ataskaitas. Eurozono šalis, e, kurios netitinka reikalavimų, gali sulaukti sankcijų. Tačiau manau, kad e, turėtų būti numatytos ne tik tai sankcijos, bet ir paskatinimo priemonės valstybėms narėms. Bet to, kas turėtų būti daroma su lėšomis surinktomis sankcijų metu, turi būti investuojama ilgalaikius projektus, tam aš pritariu pona Harkins. Ačiū, aš pritariu šiam pranešimui ir labai malonu tai, matyti tai, kas yra rašoma pirmame straipsnėje, kad uh, Europos šalių ekonominis koordinavimas mm, bus skirtas taip pat ir socialiniai sanglaudai užtikrinti. Na, mums tai yra labai svarbu, kadangi e, be ekonominio augimo taip pat ir svarbus e, socialinio sanglaudos aspektas. Man atrodo, kad galiausiai mm, ir pateiktas priemonių paketas leis pasiekti teigiamų rezultatų. Be to, Labai svarbu, kad e, kalbant apie visus šiuos e, pateiktus pasiūlymus, e, visos diskusijos dėl jų turėtų vykti viešai, kad žmonės žinotų, kokie sprendimai yra priimtini. Toliau norėčiau pasisakyti taip pat, kad labai svarbu, kad būtų įvertinamas ne tik tai deficitas, bet ir perviršis. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį ponui Silvestres. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš pradžių mes teigiamai e, vertinam, vertiname šį pranešimą ir būtent e, su deficitinė procedūra susijusias taisyklės, nes jeigu tų taisyklių ne, nebus laikomasi, tai susidursime su tam tikromis pasiekmėmis. Todėl yra labai svarbu užtikrinti finansų sistemos priežiūrą eurozonoje. Tai yra esminis dalykas. Dabar yra kalbama apie sankcijas, apie baudas, kurios turėtų būti taikomos. E, tuomet, kai nesilaikoma makroekonominio balanso taisyklių, manau, kad tai yra svarbus žingsnis ir manau, kad būtent šią priemonę ateityje reiks papildyti kitomis priemonėmis. ponas Baroso šiandien paskelbė ar pristatė finansinių sandorių e, mokesčio įvedimą. Tačiau iš tiesų mokesčius turi mokėti ne tik produktų gamintojai, bet ir ne tik pramonė, bet ir finansų rinkos. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau fėjo pranešimas ir ponas Udžijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl fėjo pranešimo. Pasiūlymas dėl šio pranešimo buvo parengtas jau prieš metus, dabar yra siūloma įtraukti papildomą kontrolės priemonę. Tai yra, kad valstybės narės e, būtų šiek tiek daugiau kontroliuojamos nes tik tokiu būdu būtų galima e, kovoti su perviršiniu deficitu. Tačiau ir komisija turi atsižvelgti į įvairius kriterijus prieš priimdama galutinį sprendimą ir taikydama tam tikras priemonės. Mažinant įsiskolinimą e, yra, aišku, nenorima labai daug sumokėti tų skolų, todėl yra labai svarbu skatinti ekonomikos augimą ir investicijas, nes tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Dėkoju. Toliau ponas Murphy. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie Europos parlamentą, tai jis turi veikti kaip demokratinė institucija. Ir e, žiūrėti, ką veikia Europos komisija ir Europos taryba. Dabar pažiūrėkime, kokį sprendimą priėmė Europos parlamentas. Mes ką tik tai pritarėme šešių priemonių paketui, pagal kurį Europos komisijai yra suteikiama daugiau įgaliojimų kontrolės rytyje. Ir taip pat yra patvirtinama atvirkštinio daugim, e, daugumos balsavimo procedūra. Ir tai reiškia, kad kai Europos komisija nuspręs pritaikyti e, sankcijai vienai ir kitai šaliai, paprastos daugumos e, balsavimo procedūros nepakaks. Ko baiminasi Europos Sąjunga? baiminasi, kad pritaikius griežtas taupimo e, politikas žmonės sukils. Man atrodo, kad tos e, baimės yra pagrystos, nes iš tiesų žmonės e, priešinsis tokiams labai griežtoms taupimo politikoms. Ačiū. Ačiū, ponia Harkin. Kai dėl šio pranešimo aš norėčiau pritarti ketvirtam A punktą, kur kalbama, kad šiame pranešime uh, nekalbama apie e, dabartinę situaciją, bet žvelgiama į vidutinio laikotarpio ir ilgalaikę perspektyvą. Šiandieną savo pasisakymo metu aš sakau, kad šiandien mes nesprendžiame dabartinės susidariusios ekonominės krizės, bet e, manau, kad situaciją galima pakeisti, jeigu išsaugosime vidaus rinkų e, dinamiką. Tai iš tiesų padėks, padės visai ES ir konkrečiai mano šaliai Airijai. Toliau e, labai džiugu, kalbant apie Airiją, kad e, bus atsižvelgta įvertinimo procedūroje į vidutinės ir ilgalaikės perspektyvas e, ir priemonės, kurios bus pritaikytos atskiriuose šalyse siekiant užsibrieštų tikslų. Taip pat norėčiau pritarti toms rekomendacijoms, kad reikia laikytis e, pagrindinių žmogaus teisų hartijos bei kolektyvinių dėrėjimusi teisų. Ačiū. Dėkoju poniai Harkin. Dabar perėsime prie pranešimo dėl reikalavimų valstybinio ir biudžeto sistemoms, ponas Baldasarė. Ačiū, ponia pirmininkė. reguliarus duomenų pateikimas yra labai svarbus dalykas, siekiant įvertinti valstybių išlaidas ir imtis tam tikrų ekonominių priemonių, siekiant suvaldyti krizę. Europos komisija turi galimybę šiame kontekste įvertinti išlaidas susijusias su biudžetiniais klausimais. E, remiantis, e, turint omenyje vidurio laikotarpio e, finansų perspektyvos tikslų pasiekimam, yra labai svarbu pakoreguoti priemonės, kurios buvo priimtos iki šiol. Ir komisija turi pasirūpinti, kad tos priemonės būtų taikomos teisingai. Priešingo atveju jos e, neduos teikam, teikiamo, net nesuteiks reikalingo poveikio. Biudžeto e, drausmės reikalauja ir sutartis. Dėkoju. Ponas Učias. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš daugiau, kiek daugiau nei vienerius metus kai iškilo problemos Graikijos ekonomikoje. Vienas iš dalykų, kuriuos aš minėjau, ir buvo susijęs su patikima statistika, jos pateikimo būtinybė. Kai kurios valstybės narės savo balansus falsifikuodavo. Ir dabar pagaliau nustatyti geresni kriterijai, pagal kuriuos e, nacionalinės statistikos tarnybos gali skaidriau dirbti ir pateikti skaidriau savo informaciją, juk mes negalime leisti, kad ir ateityje statistika būtų falsifikuojama. Taip užtikrinsime didesnį skaidrumą ir taip pat, aišku, visi tie statistiniai duomenys turės būti. E, skaidriai palyginami vienodai, pagal vienodus kriterijus, kad visos valstybės narės galėtų elgtis e, pagal vieną mechanizmą. Dėkoju. Ačiū, ponia Harkin. Dėkoju, pirmininkė, aš pritariau šiam pranešimui ir taip pat norėčiau pritarti tam, kad e, nuoseklus e, sprendimas yra reikalingas įspręsti tą eurozonos problemą, nes iki šiol pritaikytos priemonės nepasita, nepasiteisino. Uh, Šiandieną e, mes išgirdome, kokie, kokius pasiūlymus teikė e, komisija. Taip pat e, Barosu pasakė, kad būtų galima išleisti euro obligacijas. Daugiau reikėtų informacijos apie jas, nes galbūt euro obligacijoms išleisti reikės keisti ir ES sutartis. Kai dėl šio pranešimo mes manome, kad fiskalinio plano patvirtinimas e, leidžia, tarkim, naujoms išrinktoms vyriausybėms pakeisti anksčiau patvirtintus biudžeto planus. E, pranešime yra taip pat rašoma apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, viena šalis priklausanti eurozonai kelia problemų dėl savo stabilumo, tada e, negalima to fakto ignoruoti ir reikia problemą spręsti nedelsiant. Pone Harking, iš tiesų jūs šiandieną atidirbote už savo atlyginimą, sako pirmininkas poniai Harking. O dabar galime pereiti prie paskutinio klausimo. Tai yra pasiūlymo dėl rezoliucijos susijusios su seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Pone Matsoni. E, norėčiau prisiminti tai, ką pasakė komisarė Ashton, kai buvo švenčiama pasaulinė diena kovai su homofobija tos e, dienos metu e, ponia Ašton pasakė, kad e, Europos komisijos imsis visų, visų veiksmų, kurios, kurie yra skirti kovoti su diskriminacija pagrįsta seksualinė orientacija ar lytinė tapatybė. Šiandien Europos parlamentas balsavo dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Ir e, manau, kad e, tokiu būdu įsipareigoji imtis lygiai tokių pačių veiksmų. Norėčiau pasakyti, kad aš pasisakiau už e, teigiamai už tą pasiūlymą dėl revoliucijos, bet man nepatiko 11 dalis. Ten, kur kai kurios politinės jėgos nori įrašyti tam tikras man nepriimtinas idėjas. E, pavyzdžiui, dėl teisių pripažinimo, e, e, teisių, kurios yra susijusios su šeimos struktūra. Na ir man atrodo, kad šiame rezoliucijos projekte tiesiog reikia apskritai kovoti su, kalbėti apie tai, kad reikia kovoti su seksualinė orientacija. Ačiū. Pone Českova. Dėkuoju pirmininkė, aš teigiamai balsavau dėl šio pasiūlymo, dėl rezoliucijos, dėl to, kad e, šis klausimas iš tiesų yra vis dar aktualus. Ir dauguma žmonių, kurie priklauso seksualiniams e, mažumoms, susidarė su netinkamu elgesiu. Labai svarbu, kad e, homoseksualumas nebūtų prilyginamas kažkokiai nusikalstamai veiklai, nes kai kuriuose šalise už homoseksualumą netgi baudžiama mirties bausme, o tai prieštarauja mūsų principams, nes e, turi būti užtikrintos visiems vienodos teisės. Dėl tos priežasties norėčiau pasveikinti tai, kas yra rašoma šiame rezoliucijos e, pasiūlyme kalbant apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. Man atrodo, kad mes turėtumėm remti dialogą e, šioje srityje. ES turėtų e, turėti vieną bendrą poziciją žmogaus teisų atžvilgių. Ačiū. Dabar žodis ponui Silvestris. Presidente, io sono tra quei poco più di 100 colleghi che ha votato. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu vienas iš tų šimto kolegų, kurie balsavo prieš šį rezoliucijos projektą. Ne dėl to, kad mes nesame prieš homofobiją, visai dėl kitų priežasčių. ES visų pirma turėtų užtikrinti, kad būti laikomasi pagrindinių teisų hartijos. Ta pati minėjo jau ir ponia Maconi. O čia 11 straipsnėje banda, bandoma įtraukti tokius dalykus, kurie, e, kurie kelia tam tikrą e, riziką dėl to, kad čia galima supainioti politinius motyvus yra apeliuojama į, į kitų lyčių be vyriškosios ir moteriškos pripažinimą. Europa negali patvirtinti teisės akto apie tai, kas nėra žmogaus prigimtis. Yra labai svarbu, kad būtų užtikrintos visos piliečių teisės, E, kad jos būtų užtikrintos visoms litims ir visiems žmonėms, tačiau aš esu prieš tokius dalykus, kuriuos ką tik paminėjau. Dėkoju, sako pirmininkas, baigiame pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų. Trečią valandą tęsime sesiją. Ačiū.